Buenas tardes eh, a todas y todos. Labą dieną visiems. Ir posėdis transliuojamas internetu, norėčiau visumą pasakyti, ir padėkoti visiems atvykusiems, visiems dalyviais, dalyviams. Taip pat noriu pasakyti, kad pavaduoju. E, taip, noriu pasidžiaugti tuo, kad vyksta šis renginys, nes kolega Ivanas labai aktyviai ragino biudžeto kontrolės komitete jį suorganizuoti. Ir tema mūsų renginio E, susijusi su trečiosiamis šalimis, tuo, kas ten vyksta. Šis rytis nėra tarp pagrindinių mūsų komiteto veiklos ryčių, bet mes domimės, kaip uh, apgavystės, sukčiavimai gali tapti kliūtimi susijęs su tomis šalimis gali tapti kliūtimi mūsų darbui ir neleisti susigražinti lėšų į, įgytų iš es fondų e, apgavystės būdu. Norėčiau padėkoti Katalin Parket. Tunise po arabų pavasario įvykių. Buvo susidariusi štai kokia situacija. Didelė dalis diktatoriaus sukaupto turto buvo daug pinigų buvo laikomi Šveicarijos banke ir buvo labai sunku tuos pinigus susigražinti, nes jų reikėjo mm, šalies vystimosi finansavimui. Ir tuo metu tai buvo tikrai aktualus klausimas. Susitikome su Šveicarijos bankininkistės sektoriaus uh, atstovais, kurie paaiškino, kaip jie mato tuos procesus ir kaip jų nuomonė galima būtų tobulinti sistemą ir užtikrinti lėšų sugražinimą. Kad tai įvyktų, turi būti tam tikras teisinis pagrindas, taip pat reikalingos įvairiausios garantijos, kad bankas galėtų sugražinti lėšas. Bet e, buvo noro mm, imtis veiksmų ir situacija tikrai nuo to laiko pasikeitė, todėl šiandien kalbėsime apie tai, kaip dar toliau būtų galima ją tobulinti e, ir kokios e, teisinės priemonės jau egzistuoja, kaip dirbdami su trečiosiomis šalimis galėtume bendrai pagerinti padėtį ir užtikrinti, kad lyšos iš es biudžeto ES piliečių lėšos nebūtų mm, perimamos apgavystės būdu, jei kita vertus apgavystė įvyksta, e, kaip tokias lėšas susigražinti. Dabar žodis kolegai, kuris paaiškint, kodėl jis būtent pasiūlė surenkti šį seminarą. Ačiū. Noriu padėkoti visiems šiandienos prelegentams. Mums labai svarbu susirinkti visą mm, tinkamą, visą reikalingą informaciją, kad galėtume sėkmingai koordinuoti savo veiklą artimiausių laikotarpių. Noriu padėkoti ir kolegoms, kuriuos matau čia. Tai tikrai įdomi tema. Suteiksiu informacijos, e, kad e, įsivaizduotume, e, koks šių diskusijų kontekstas. Kalbame apie turtą sukauptą kokioje nors offshore'inėje bendrovėje. Tarkime, kalbame apie beveik 7, apie beveik 7 trilijonų dolerių e, sumą esančią e, kažkokiose užjūrio teritorijose, offshore'inėse įmonėse. Europos Sąjunga, reikia pažymėti, yra vienas e, turtingiausių regionų pasaulyje. Ir offshore'inėse teritorijose sukaupto turto didžioji dalis priklauso europiečiams. Šveicarija 1,3 trilijonai, Italija, Graikija, Ispanija. Taip pat matote čia pažymėtas, o Junktinės valstijos tuo tarpu turi tik 80 milijardų eurų Šveicarijoje. Toliau, kaip tai atsiliepia ES finansiniams interesams? Kaip matote, e, pinigų, pinig, pinigus, e, pinigai laikomi ten, tose teritorijose vien tam, kad, reik, kad būtų galima išvengti mokesčių sąskaitose, mm, prie, prie kurių mes negalime prieiti, nežinome, kas tų sąskaitų savininkai, o tie savininkai nemoka mokesčių. Pinigai tose offshore'inėse teritorijose yra panaudojami, jie yra investuojami, jie pra, kuria turtą, didina turtą, tačiau nežinome nei kam, nei kokiu būdu ir dėl mokesčių vengimo prarandame 70 milijardų eurų kiekvienais metais. E Europos Sąjunga yra didžiausios gerovės regionas pasaulyje, nes, kaip jau sakiau, iš 7,6 trilijonų eurų 2,8 trilijonai eurų, eurų priklauso europiečiams šešėlinė ekonomika e, dėl, dėl, dėl tų lėšų sudaro apie 2 trilijonus eurų, o mokesčių e, per metus išvengiama maždaug 1 trilijono euro ES mastu. Ispanijoje beveik 25 procentai BVP išlieka neapmokestintas. Taip pat paskaičiuojate, kad 20 milijardų eurų e, yra pasidėję graikai slaptose Šveicarijos bankų sąskaitose. Norėčiau pateikti informacijos taip pat apie svarbiausius ES tikslus. Apie tikslus, kurių mes negalime pasiekti, nes neturime tų E, pinigų. Pavyzdžiui, mums reiktų 130 milijardų eurų kasmet, kad galėtume skirti 3 procentus BVP moksliniams tyrimams ir praktiniam jų pritaikymui. Toliau mums reikėtų 90 milijardų eurų per metus, kad galėtume dėkti naujausias technologijas e, gamybos e, sektoriuje. 36 milijardai eurų per metus praverstų rizikos kapitalo finansavimui, 10 milijardų eurų per metus e, ypač ypač sudėtingoms universitetų, mokymo programoms, 65 milijardai eurų plačiai vas šio interneto dėgymui ES. Iš viso netenkame 265 milijardų eurų per metus, plus 65 milijardų, e, kur, kuriuos galėtume skirti plačiai juos šiam ryšiui. Čia matote um, palyginamąją skaidrę situaciją Junktinėse valstijose ir ten galiojantis teisės aktai. Norėčiau pakomentuoti e, e, taupimo mokesčių direktyvą. E, prieš kurį laiką nebuvo prievolės tos direktyvos nuostatas įgyvendinti, bet dabar galioja kovos su mokės su pinigų plovimu direktyva. Tikimės, kad ši direktyva bus sėkmingai gyvendinta Ir paskutinė skaidrė, čia temos, kurias siūlome apsvarstyti. Ar mums reikia naujų standartų, ar kita vertus mums reiktų sutelkti dėmesį į jau galiojančių standartų įgyvendinimą galėtume padiskutuoti. Mums reikia e, pasaulinės našios ir saugios sistemos, e, e, automatinių informacijos mainų sistemos, reikėtų apsvarstyti, kaip elgtis su finansinė informacija. Tai dažnai būna um, ak, o, o, sudėtingas klausimas. finansinių, fis, finansinio ir fiskalinio bendradarbiavimo sutartys, kurias pasirašė Europos Sąjunga, e, yra pasirašytos visų 27 e, es valstybių vardu. ir mūsų pozicijos dabar yra stipres, geresnis užsitikrinime geresnę poziciją, galima būtų svarstyti, ar mums reiktų, ar nereiktų ES steigti Europos finansinės žvalgybinės informacijos padalinio arba e, finansinės steigti infa, finansinės e, žvalgybos tinklus, kurie egzistuoja kai kuriuose šalise. Uh, tų, tokių tarnybų tikslas e, tirti įslaptintą bankininkystės sektorių, domėtis, kokie asmenys turi slaptas sąskaitas tokiuose slaptose teritorijose. Labai svarbus e, būtų Europos finansų registras. E, Tačiau dar svarbiau, tai e, tame registre kaupiamos informacijos kokybė, taip pat e, e, kas galėtų susipažinti su tą informacija. Galbūt reikėtų numatyti griežtesnės sankcijas už mokesčių vengimą, taip pat sankcijas tiems, kurie slepia savo turtą offshore'nėse teritorijose. Taip pat siūlytume pakalbėti apie tai, kai, kad galbūt Europos e, investicinis bankas e, turėtų nustoti bendradarbiauti su įmonėmis, kurios vykdo e, įmonėmis, kurios vykdo projektus ir kurios vykdo veiklą offshore'nėse teritorijose ir gauna uh, ima paskolas, struktūrinės paskolas iš EIB. Tai tiek būtų pradžiai. Ir dabar norėtume išklausyti kalbėtojų pasisakymų. Okay. Muchas gracias. Dėkoju. Suteiksiu žodį dabar ponui Šonka. Jis yra teisingumo saugumo ir vidaus reikalų skyriaus vedėjas Europos komisijoje. Žinau, kad paskutiniu metu buvote įtrauktas į mūsų renginį ir dėkoju, kad atvykote. Iš tikrųjų, esu iš generalinio direktorato, kuris e, vadinasi Justice and Consumers, teisingumas ir vartotojai. E, mano darbo sritis yra baudžiamoji teisė ir e, konkrečiai e, viena iš temų, su kuria keletą metų dirbame, yra Europos Sąjungos prokuratūros sukūrimas, kad galima būtų kovoti su finansiniu sukčiavimu. <clears throat> Dėkoju už pakvietimą, iš tikrųjų svarstama tema yra labai svarbi, o komisijos tikslai labai dažnai sutampa su parlamento tikslais ir e, visiškai pritarėme e, šio seminaro tikslui, kad galima būtų pažiūrėti, kokiais būdais galėtume susigražinti pinigus iš jurisdikcijų, kurios yra už ES ribų. Ir e, su kuriomis e, mes galbūt neturime susitarimo. Per keltą minučių gal pirmiausia pasakysiu, ką esame nuveikę, gindami ES finansinius interesus ir ką ketiname per ateinančius kelius metus padaryti, o paskui e, papasakosiu apie tai, kaip vyksta dėrybos e, dėl e, direktyvos vadinamos PIF direktyvos e, dėl ES finansinių interesų apsaugos ir dėl Europos prokuratūros steigimo. Priminsiu 323 sutarties, 25 sutarties straipsnį. <clears throat> Ten kalbama apie ES institucijas ir jų prievalę ginti ES biudžetą, saugoti jį. Toliau sakoma, kad ta e, apsauga turi būti veiksminga ir vienoda. Taigi visos institucijos vienodai ir veiksmingai turi saugoti ES finansinius interesus. Ta prievalė kyla tiesiai iš e, sutarties teksto ir taip pat patvirtinta daugeliu Europos teisingumo teismo sprendimų. Nuo 1995 metų egzistuoja vadinamoji PIF konvencija, kuri ratifikuota visų valstybių narių, tai yra finansinių interesų apsaugos konvencija. Iš jos kyla prievalė valstybėms narėms kriminalizuoti sukčiavimą naudojant ES biudžeto lėšas. Taigi galime daryti prielaidą, kad visas valstybės narės kriminalizavo tokią veiklą ir vienodai ir veiksmingai visose 28 valstybėse ta kova vyksta. Na, praktika dažnai nuo politinių tikslų skiriasi ir remiantis OLAF pranešimais, ataskaitomis. E, tai institucija, kuri gali atlikti administracinius tyrimus, nors nebaudžiamusius tyrimus, ir kuri tokių tyrimų kiekvienais metais atlieka nemažai, paskui e, pateikia tų tyrimų rezultatus valstybėms narėms, kad jos dirbtų toliau arba administracinių, arba baudžiamųjų priemonių imtųsi. Taigi, tyriama nemažai bylų kiekvienais metais, o rezultatai yra nuvilintys. 2013 komisija pateikė teisės aktų paketą vietoj 95 metų konvencijas turi atsirasti direktyva apie kovą su mm, apie finansinių e, interesų apsaugą. Ten e, tokie veiksmai jau yra kriminalizuojami. Kol kas jie yra įstrigusi taryboje, o labiausiai e, diskutuojama dėl to, ar PVM turėtų būti įtrauktas, kai kalbama apie ES finansinius interesus. Tai svarbu, nes PVM yra labai svarbus e, finansų šaltinis tiek valstybėms narėms, tiek ES, kuri gauna apie 15 milijardų eurų per metus. E, tiesą sakant, e, dauguma išteklių iš PVM 99 procentai lieka valstybėse narėse, o nuo 0,3 iki 0,5 procentų yra pervedama į ES biudžetą. E, Teisingumo teismas dar kartą nesnei patvirtino, kad e, PVM yra vienas iš ES biudžeto šaltinių ir todėl turėtų patekti į naujosios direktyvos taikymo sritį. E, kitas dokumentų rinkinio dokumentas yra susijęs su siūlymais įsteigti Europos prokuratūrą, tai yra baudžiamoje persekiojimo institucija, kuri turėtų galės tirti e, tokius e, nusikaltimus valstybėse narėse. E, tarybos diskusijose, tiesą sakant, jos tęsėsi ir penktadienį. Vienas iš dalykų, dėl kurio dar reikia sustarti, yra, a, kaip ta prokuratūra galės veikti už ES ribų. Na ir e, trečia tema yra dabartinio Eurojust peržiūra ir reforma. E, kaip žinote, e, ši institucija skatina ben, teisminį bendradarbiavimą tarp valstybių narių, nors ir neturi tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo galių, bet prisideda prie tyrimo veiksmingumo, tais atvejais, kai tas tyrimas yra tarp valstybinis. Pagrindinis dokumentas tarp mano minėtų yra, mano akim žiūrint, susijęs su Europos prokuratūros steigimu. Koncepcija yra pakankamai sena, e, akademinio pasaulio atstovai prieš 20 metų pasiūlė šitai, e, buvo tokių pasiūlymų ir iš Olaf pusės. Tai labai sudėtingas ir politiškai jautrus dokumentas, kuris visiškai pakeis e, tai, kaip mes žiūrime į nusikaltimus susijusius su ES finansiniais interesais ir kaip juos tyriame. Taigi, e, Europos prokuratura turės pasidalyjamąją kompetenciją su e, valstybėmis narėmis. E, Europos prokuratura bus struktūruota taip, kad turės e, pagrindinį biurą ar būstinę ir paskui decentralizuotus prokurorus, kurie būtų nepriklausomi nuo nacionalinių institucijų ir vykdytų e, savo veiklą nepriklausomai e, tik tai pagal e, Europos prokuratūros įgaliojimus. Jie turės tam tikrų galių, pavyzdžiui, išduoti Europos arešto orderį, daryti kratas, perimti telekomunikacijas, ryšius, perimti ir gauti prieigą prie tam tikrų dokumentų, tame tarpe bankų dokumentų. Taigi turės pakankamai galių tirti finansinius nusikaltimus ir rinkti įrodymus visose 25 valstybėse narėse, kurios, kaip tikimasi, ir turėtų įkurti Europos prokuratūrą. E, Danija, Airija ir Junktinė karalystė nedalyvaus kuriant e, e, Europos prokuratūrą dėl to, kad jos dabar naudojasi specialiais režimais pagal dabartinę sutartį. Bet mes tikimės, kad 25 valstybės narės vieningai susitars dėl Europos prokuratūros įkūrimo. Ir mums tai bus didžiulis pokytis tame, kaip valstybės narės žiūri į ES finansinių interesų apsaugą. Vienas iš Europos prokuratūros galių bus siekti e, turto valstybėse narėse įšaldimo ir siekti to turto konfiskavimo teismuose, kai kaltinamieji yra nuteisiami už e, finansinį sukčiavimą. Klausimas iškyla, ką galės Europos prokuratūra padaryti, kai tas turtas yra už ES ribų. Kalbant apie tris valstybės narės, kurios nekurs Europos prokuratūros, Čia egzistuoja ES teisynas, turime pagrindų sprendimus, turime teisės aktus dėl įšaldimo, arešto ir pagaliau konfiskavimo, sukčiavimo atvejais. E, padėtis visiškai kitokia, kai kalbame apie trečiasias šalis, kurios nėra ES narės. E, jų nesaisto bendradarbiavimo įsipareigojimai, jų nesaisto sutartys, e, jų nesaisto EPPO nuostatos, nors iš dalies jas saisto susitarimai su valstybėmis narėmis. ES valstybės narės yra pasirašusi visą virtinę susitarimų ar sutarčių, tai tame tarpe Europos tarybos sutarčių, taip pat jungtinių tautų e, sutartis dėl korupcijos ir taip toliau. Taigi, Europos prokuratūrai teks remtis <clears throat> sutartiniais santykiais e, tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Ir e, vienintelis dalykas, kurio reikės pasiekti, kad e, valstybės narės pripažintų Europos prokuratūrą kaip kompetentingą įstaigą ir praneštų apie tai savo partneriams trečiosiose šalyse ir kad jos turi galės siekti turto išaldimo, arešto ir konfiskavimo. Taigi reikia, kad e, Europos prokuratūra būtų pripažįstama egzistuojančiose tarptautinėse sutartyse, kad e, Europos prokuratūra būtų pripažinta kaip kompetentinga institucija ir apie ją bus pranešta kaip e, apie instituciją, kuri turi galės atlikti tyrimus ir šalyti ar konfiskuoti turtą trečiosiose šalyse. Kitas kelias yra remti sutartimis tarp ES ir trečiųjų šalių. Tose sutartyse yra nuostatų dėl greito keitimosi informacija apie bankų sąskaitas ir turto įšaldimo. E, jeigu e, Tokį mes sustarėme su JAV, su e, Japonija, Norvegija, Islandija ir galbūt Šveicarija. E, Europos e, prokuratūra bus pripažinta. Tada <clears throat> Jeigu EP bus pripažinta kaip kompetentinga institucija, tada ji galės atitinkamai veikti. Galimas dalykas, kad ir ateityje ES, ES prokuratūros labai sudarys ir naujų sutarčių tokia galimybė yra ir jeigu praktikoje parodys, kad to reikia, taip gali atsitikti. Jeigu nebus sutartinių e, santykių, e, Europos prokuratūra galės veikti per neformalius kanalus e, abipusiškumo ar kitokių pagrindų. Na ir galbūt galės pasiremti deleguotojų valstybių narių prokurorų galiomis. Tai remiasi e, reglamento projekto 59 straipsnių. E, teisingumo ministrai šį penktadienį aptarinės šią problemą. Mes tikimės, kad konceptualiai sulauksime plačios paramos e, dėl e, tos e, reglamento teksto dalies ir tuo pagrindu pasieksime konsensuso iki šių metų pabaigos, kai taryba kreipsis į parlamentą prašydama jo sutikimo. Parlamentas pagal 86 straipsnį privalo išreikšti sutikimą ir mes tikimės, kad tai gali įvykti kitų metų pradžioj. Taigi trumpai tariant, Europos e, prokuratūra e, iš tikrųjų turi radikaliai pakeisti tai, kaip bus saugomi ES finansiniai interesai, e, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo bylose. Tai leis sutelkti daugiau dėmesio ir jėgų. Tikimės, kad valstybėse narėse bus iškelta daugiau bylų nuteista nusikaltelių ir bus susigražinta atitinkamai ir lėšų. Dėkui. Dėš. Labai ačiū, tikrai viskas labai aišku. Ir aišku, kad mūsų komitetas e, suinteresuotas, kad e, kuo greičiau būtų įsteigta Europos prokuratūra ir pradėtų veikti. Ir mes visiškai pritarėme jūsų veiksmams. O dabar suteiksiu e, Europolo sekretoriato atstovai žodį. Ačiū pirmininkė, su Marcel ir dirbu Europole. Marcela Van Berkel. Aš kalbėsiu apie tai, kaip susigražiname lėšas iš trečiųjų šalių, bet prieš tai trumpai apie tai, ką Europolas daro stengdamasis susigražinti turtą apskritai. Europolo kriminalinių būdų įgytų, įgyto turto skyrius Įsteigtas prieš keletą metų, mes turime savo platformą nuo 2014 metų. Europolas e, teikia paramą valstybėms narėms, e, atlikdamas analitinį darbą. E, mes teikiame paramą analizuojant e, konkrečius atvejus susijusius su turto susigražinimu. Mes taip pat rėmėme tyrimus susijusius e, su lėšų užšaldymu per arabų pavasarį ir kiek tai susiję su sankcijomis dėl įvykių Ukrainoje. Mes Teikiame paramą įvairioms valstybėms narėms, vykdant susijusius tyrimus ir toliau tą paramą teikiame. Kalbant apie turto susigražinimą ir turto susigražinimo biurus Europoje, juos visus sieja saugus komunikacijos kanalai ir jie gali keistis informaciją per specialų Europolo tinklą. Buvo atliktas tyrimas dėl turto susigražinimo biurų ir jų keitimosi informacija per šieną tinklą. Ir panašu, kad keitimasis informacija tarp jų iš tikrųjų išaugo pastaraisiais metais, jiems pradėjus naudoti šieną sistemą. mums e, buvo pasakyta, kad e, yra tam tikrų apribojimų. Turto susigražinimo biurai norėtų turėti daugiau įgaliojimų. Pavyzdžiui, abipusės pagalbos, e, savitarpio pagalbos prašymai susiję su turto susigražinimu ar su turto areštu. Dažnai iš tikrųjų procedūros yra susijusi su didelė administracinė našta ir ilgai trunka. Jie taip pat e, norėtų glaudžiau dirbti su teismais nagrinėjančiais turto susigražinimo atvejais. 2014-2015 metų statistikos duomenys e, mes turime susijusius su turto susigražinimo direktyva. Bent 70 procentų visų nusikaltimų yra e, atliekama dėl finansinės naudos ir mes norime išsiaiškinti, kiek e, pajamų susijusių su nusikalstama veikla, veika yra susigražinama arba ar konfiskuojama. Ir paaiškėjo, kad tik vienas procentas galiausiai yra konfiskuojama. Taigi ne vien ES, bet ir kitose šalise yra didžiulė uh, užduotis susigražinti nusikalstamų būdų įgytas lėšas. Na ir jeigu mes pasižiūrėsime į tą tarp agentūrinį tinklą, jo tikslas yra nustatyti nusikalstamų būdų įgytas lėšas ir jas konfiskuoti ir kalbama ir apie lėšas ES ir trečiosiuose šalyse. Taigi tai yra įrankis, kuris padeda susigražinti lėšas susijusias su sukčiavimo atvejais. Kodėl veikia šis tinklas, karin tinklas? Ir kokia jo nauda? Karin, kaip sakiau, yra neformalus tinklas, mes visi bendraujame anglų kalba. E, tinkle dirba teismų, teisminių institucijų atstovai. Mes susibūrėme 2004-aisiais ir e, su, įsteigėme šį tinklą tokį, koks jis dabar yra. Ir mūsų tikslas buvo atsekti, užšaldyti, konfiskuoti neteisėtai gytą e, turtą. Dabar mes veikiame 55 jurisdikcijose, dirbame su devyniomis organizacijomis ir turime penkis regioninius tinklus. Jeigu pažiūrėsite, mes dirbame su Pasaulio banku, EVPO, komisija, Eurojustu, Interpolu, Egmonto grupe ir Olafu. Taigi visos šios organizacijos dalyvauja tinkle kaip stebėtojai ir jeigu parodytume žemėlapyje, kaip viskas atrodo, pamatysit, kad um, didžioji pasaulio dalis mm, jau yra apimta mm, šio tinklo. E, yra tam tikrų baltų teritorijų, bet tai nereiškia, kad e, ten mes neturime kontaktų kalbant apie mm, lėšų susigražinimo veiklą. Po mėnesio karybose vyks labai svarbus renginys, mm, kur bus mm, kalbama apie e, turto susigražinimo specialistų tinklą ir jo veiklą Karibų regione. Tai reiškia, kad mes būsime jau apėmę didžiąją offshore jurisdikcijų dalį ir greičiausiai mes e, galėsime ir ten tose jurisdikcijose susigražinti lėšas. Šie duomenys rodo, kad mūsų tinklas auga. Per 2015-2016 metų laikotarpį dvi naujos jurisdikcijos prisijungė prie mūsų tinklo, tapo nariais arba stebėtojais ir matote, kad Tailandas tapo karin stebėtojų, nesuprato, kad daug europiečių nusikaltelių bėga į Tailandą, ten investuoja. Yra mm, ir tolimų jurisdikcijų, kaip Tonga ar Seišeliai, kurie yra taip pat mūsų tinklo nariai. Ir mm, mes tengiamės dalyvauti visose naujose tinklo dalyse, padėti joms. Ir taip pat e, siekime žmėgsti ryšių su tomis šalimis, kurios dar nėra tinklo narės ir kurioms e, galbūt reikia pagalbos teigiant e, atitinkamus tinklus savo šalyse. Europolas teikia paramą tinklo susitikimams, teikia pagalbą rengiant tinklo susitikimus kurie vyksta kiekvienais metais ir Egiptas, Tunisas, kitos šalis uh, Kinija. Siekime palaikyti e, ryšį su šiomis šalimis, kurios kol kas nėra tinklo narės. Karibų šalis taip pat e, Liepos mėnesį dalyvavo mūsų susitikime. Koks yra mūsų tikslas? Mes pirmiausia siekime užtikrinti e, kad e, būtų susigražintos nusikalstamų būdų e, įgytos lėšos iš nusikaltelių ir mes tobuliname savo metodiką susijusią su tų lėšų atsiekimu, užšaldimu ir konfiskavimu ir stipriname tarptautinį bendradarbiavimą. Mūsų tinkle mes turime du kontaktinius asmenys iš kiekvienos jurisdikcijos - teisėsaugos ir teisminių institucijų atstovus. E, turime taip pat e, valdybą iš devinių narių. Turime pirmininko funkcijas. Šiemet pirmininkauja Niderlandai, kitais metais Švedija. Taigi metus trunka pirmininkavimas. Eurojustas yra valdymo grupės stebėtojas. Taigi mes e, siekime įtraukti kaip įmanoma daugiau specialistų iš teisėsaugos ir teisminių institucijų. Ko mes užsimame? Mes teikiame bendrą informaciją, tai yra teikiame informaciją, siunčiame vieni kitiems savitarpio pagalbos prašymus ir keičiamės gerąją praktiką žiniomis ir patirtimi. Ir svarbiausia, Kerin, svarbiausias Kerin renginys yra mūsų kosmetinė konferencija. E, taip pat kiekvienais metais siekime renkti seminarą e, tomis temomis, kurios yra aktualiausios valstybėms narėms tuo metu. Mes teikiame taip pat rekomendacijas, kaip galima įveikti įvairias kliūtis Ir 2005-aisiais viena pagrindinių e, Karin užduočių buvo įsteigti lėšų susigražinimo biurus visose valstybėse narėse. Mm, ir aš mm, dirbu su Azijos ramėjo vandenyno mm, tinklu ir tą patį darbą darau ten, nes tom šalims tikrai įdomu, kaip tokie biurai steigiami ES ir kaip mes galime padėti jiems steigti tokius biurus. Turiu pasakyti, kad mm, vidaus reikalų generalinis direktoratas mm, labai remia mūsų tinklą ir mes už tai esame dėkingi. Kaip ES valstybės narės mm, gali pasinaudoti tinklu ar kokia jo nauda valstybėms narėms? Kadangi mes keičiamės informaciją, rengėme mokymus, Taip pat ateikime pagalbą, keičiantis savitarpio pagalbos prašymais, mes galime taip pat padėti užšaldyti ir konfiskuoti lėšas trečiosiuose šalyse. Ir aš turiu tikrai nemažai pavyzdžių ir vieną matote skaidrėje. Mm, kontaktinis asmuo Italijoje neseniai mm, man pasakojo apie atvejį Romoje, kur buvo 30 įtariamųjų, apie 100 e, bendrovių įsitraukė. Jie sakė, kad mm, Brazilijoje JAV, Šveicarijoje ir Monake yra e, neteisėtai gitų lėšų ir um, jie negalėjo susigražinti tų lėšų tradiciniais metodais, o per Karin metodą e, jiems pavyko e, rasti būtą Šveicarijoje maždaug milijono vertės, tris būtus JAV taip pat kelių milijonų vertės, keturias bendrovės ir dabar laukiama savitarpio e, pagalbos prašymo rezultatų. Buvo susisiekta su Brazilija. Ir tikrai viso to nebūtų buvę įmanoma padaryti be Kerin dalyvavimo. Todėl, kad mes tarpusavėje susitinkame kiekvienais metais, vieni kitus pažįstame ir pasitikime. Taigi taip, tinklas veikia ir rezultatai yra tikrai geri. Viena valstybė narė taip pat buvo susidūrusi su sukčiavimo atveju ir vos per tris darbo dienas ir savaitgalis buvo tarp jų. Mums pavyko užšaldyti banko sąskaitą Hongkongė, e, vėlgi pasitelkus tinklo kontaktinius asmenys. Tai tokia mano prezentacija, tikiuosi jums aiškiau, kaip mes bendraujame su šiosiomis šalimis, susigražindami lėšas. Ačiū. Ačiū, ponė Van Berkel. Jūsų pasisakymas buvo tikrai įdomus ir, manau, naudingas. Galime pamasyti, kaip sus, galėtume sustiprinti Europolą uh, iš teisinio aspekto, kad suteiktume daugiau priemonių jam. Dabar žodis ponui Sebastian Blei, e, koordinatoriui iš Interpolo. Ačiū. Ponios ir ponai, džiaugiuosi galimybę pristatyti Jums Interpolo darbą e, turto ir lėšų susigražinimo srityje. Aš esu Dirbu koordinatoriumi kovos su korupcija bei finansinių nusikaltimų skyriuje. Noriu porą žodžių pasakyti apie Interpolą. Mes esame didžiausia policijos organizacija pasaulyje, vienijanti 180 valstybių narių, beveik tiek pat kiek jungtinės tautos, viršau 190 narių, Interpolas turi pagrindinę būstinę ir e, nacionalinius biurus visose šalise. E, mūsų sekretoriatas dirba Lyone bei visame pasaulyje turime kelis regioninius biurus - Afrikoje, Pietų Amerikoje, Azijoje, bei turime kovos su gibernetiniais nusikaltimais centrą įsteigtą Hongkonge. Pagrindinės keturios Interpolo uh, funkcijos, tai komunikavimo sistema H27, jungianti visus centrinius biurus. E, to tinklo dėka policija keičiasi informacija. Kaupiame duomenis, duomenų bazės, kurias pildo valstybės narės. Taip pat teikiame operatyvinę paramą susigražinimo ir kovos su korupcija srityje. Dar vienas svarbia mūsų darbo sritis e, - mokymai ir gebėjimų kūrimas, nes daug, daug darbo vykdome besivystančiose šalise, kurioms reikia paramos e, bei žinių bei patirties. Noriu pakalbėti apie e, mūsų pasaul, pasaulinę platformą. Į, jo struktūra panaši kaip ir e, Karin tinklo. E, mes turime atstovus 120 šalių, turime 200 e, biurų ir mes atstovų ir mes ieškome E, partnerių visame pasaulyje, raginame norinčius kurti regioninius tinklus. E, svarbiausias Interpolo siekis tai būti matomam, būti dalyvauti besivystančiose šalise. Ir papasakosiu, kaip e, visas šis darbas vyksta. Kad, kad tapt jeigu šalis nori tapti focal point nare, ji turi būti Interpolo nare ir turi skirti e, ekspertą. Ta ekspertą taip pat turi, jo kandidatūrą turi patvirtinti šalies Interpolo biuras. Uh, ir tos institucijos vadovas, kuriame tas ekspertas dirba, taip pat turi e, duoti savo sutikimą. Registravimo procedūra yra labai paprasta. Ir registracija vyksta per mūsų svetainį, nes mes e, apreipiame visą pasaulį. Tai nėra sudėtinga, nes visos mūsų organizacijos narės turi visą techninę įrangą, kad galėtų įvykdyti tą registraciją ir e, svetainėje galima tiesiog užsiregistruoti ir prisijungti prie tos svetainės bet kur, kur yra internetas. Mes rengiame mūsų platformos narių metinę konferenciją, metinės konferencijas. Tas konferencijas organizuojame draugės su mokymais, Jau yra įvykusios šešios konferencijos. Pirmoji įvyko 2010-aisiais Vienoje, o paskutinė vyko e, Indijoje, Delyje 2015 lapkričio mėnesį ir tą konferenciją atidarė Indijos premjeras. Kita konferencija vyks 2017-aisiais. Ir planuojame mokymus bei e, gebėjimo kūrim, gebėjimų mm, kūrimo renginius, kad veiktų e, žinių sklaida. E, tinklas, e, tinklas reikalingas, kad, galėtume, kei, kad būtų galima keistis um, opę informaciją Taip pat, e, kad galėtume, kad palaikytume ryšius su, su, su, su specialistais dirbančiais e, mūsų srityje, e, tie, mes teikiame pagalbą, prireikus tą pagalbą teikia mano skyrius, sulaukėme informacijos iš mūsų skirtingų biurų įvairiose šalise nes konkrečiame regione dirbant, esantis biurai turi visą informaciją apie vietos e, papročius ir, ir tradicijas ir todėl mes nu, stengiamės dirbti visose regionuose. Taip pat reiktų pažymėti, kad mūsų platforma nepakeičia oficial, oficialių kontaktų tarp šalių. Platforma reikalinga tik tai ne, neoficialiems kontaktams ir informacijos mainams. Ar, na, bent jau galime pasitelkę tinklo narius, perduoti per juos informaciją konkrečioje šalyje konkretiems atsakingiams asmenims. Kokias operacijas mes vykdome? E, norėtume ateityje daugiau tam skirti dėmesio. Pavyzdžiui, dabar padedame tirti vieną atvejį Pietričių Azijoje. Tai Bangladešo nacionalinio banko mm, atvejis. Tas bankas prarado 100 milijonų dolerių e, iš banko Junktinėse valstijose dėl įvykdyto kibernetinio išpolio. E, Mes organizuojame įvairiausius sutikimus, teikiame paramą Bangladešui, padėdami šaliai atgauti pinigus. 35 milijonai jau, 35 milijonus bankas jau atgavo ir mes toliau dirbame bandydami padėti atgauti likusias lėšas. Taip pat e, padedame gebėjimų kūrime, kaip sakiau, mokymai yra svarbi Interpolo veiklos rytis. Rengiame mokymus e, kovo su korupcija ir turto e, išsie, susigražinimo srityje. Kaip tik netrukus vyks mokymai Bogotoje, Kolumbijoje, kuriuose dalyvaus e, žmonės praktiškai užsiimantis mm, turto išieškojimu, taip pat tyriantis finansinius susikaltimus, E, kaip mes norime, kad e, būtų kalbama apie konkrečiam regionui būdingus susikaltimus. Paskutinė tokie mokymai vyko Nairobije, Rytų Afrikoje ir tuo metu vyko ir Rytų Afrikos tinklo narių susitikimas. Ir mes dalyvavome tame susitikime, bei taip pat vykdėme savo programą. Turime kelis partnerius su kuriais bendradarbiaujame. Ir visada siekiame susirasti daugiau partnerių. Ir esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. Muy bien, muchísimas gracias, señor Blay. Bueno, pues tenemos aquí, digamos. Labai dėkui, ponė Blay. Įdomu buvo išgirsti apie tuos tarptautinius tinklus, ypač kai kalbama apie finansinių interesų apsaugą. Na, o dabar atėjo laikas klausimams. E, turime e, laikytis numatyto laiko, vadinasi, turime apie 10 minučių. Ačiū pirmininkė, turiu tris klausimus. E, gal kai kurių niuansų ir neišgirdau, reikėjo man išeiti iš salės atsakyti į skambučius. Bet e, jeigu teisingai prisimenu iš vienos iš pirmųjų skaidrių, tai apie pusę pinigų offshore'inėse sąskaitose visame pasaulyje, maždaug apie pusę yra Šveicarijoje, kitaip sakant, Europos centre, geografiškai kalbant, taip pat e, žinau iš spaudos, iš Financial Times girdėjau, kad e, Šveicarija keičia savo bankininkystės nuostatas, režimą, kai kurie konfidencialumo e, principai pakeisti, ar jūs matote kažkokių pokyčių e, dėl tų pinigų, kurie buvo Šveicarijoje. Ir čia, žinoma, reikia skirti teisėtas ir neteisėtas operacijas. E, kartais tos teisėtos operacijos gali būti teisėtos, bet ne, morališkai nepateisinamos. Bet pažiūrėkime į Šveicarijos atveją, ar mm, stebime ten kažkokios dinamikos. Jeigu pusė offshore pinigų yra Šveicarijoje, tai Visų pirma, ją reikia atkreipti dėmesį. Kitas klausimas dėl EBPO yra garsioji EBPO iniciatyva, kurią jie aptarnėja per kiekvieną G20 susitikimą kur e, kalbama, kad reikia išnaikinti pasaulyje mokesčių rojus. E, Pastarojų metu iš, Bahamos, iš Bahamų dokumentų nutekėjimo. Šitą žinome, eina kalba apie automatinį pasikeitimą duomenėmis tarp e, BPO valstybių. <clears throat> Jeigu e, Bahamai liko paskutinė valstybė, kuri nedalyvauja tokiuose mainuose, tai jau esame nemažai pažengę. E, visa ta diskusija gana gyva ir ar tie BPO mechanizmai veikia. Na ir grįžtant prie Karen tinklo, kiek daug pinigų pavyko susigražinti, ar e, padėjote susigražinti, ar e, galite e, atsekti tuos pinigus, pasakyti, kiek susigražinote, kaip, kaip, kaip tinklas esate jau jaunas tinklas, bet vis tik galite pasakyti, paminėti kažkokias sumas, kurias jūs atgavote ar padėjote atgauti. Atsiprašau, nepristačiau, aš esu iš Rumunijos ir Europos parlamento narys. Pirmininkė, nežinau, kas norėtų e, pradėti atsakinėti. Gal ponas Blei, o paskui iš eilės. Ponas Blei. Dėl Bahamų Na, jeigu ne, tai tada ponė Van Berkel. Prašom. Paskui kolega iš Interpolo apie Bahamas pakalbės. Dėkui iš klausimus, pabandysiu juos atsakyti, nes e, nesu visai tikra, ar galiu apie BPO atsakyti. E, aš kalbėjau apie mūsų tinklą, kuris užsijima turto susigražinimu. Jeigu Bahamose būtų turto, kurį reikėtų susigražinti, visada kreiptumės į ją, kolegas, mums padėti. Aš dirbu tik tai du metus ir nežinau atvejo, kad buvo atsekti kažkokie pinigai Bahamose. Bet e, bandydami gauti informacijas iš turto susigražinimo biuro, E, valstybėje narėje mes susidarėme įspūdį, kad jeigu turtai yra, turtas yra išaldomas arba areštuojamas, būtina, būtina jį registruoti. E, kalbėti apie sumas taip pat yra sunkuoka. Mūsų tinklas yra neformalus, e, informacijos mainai ne visada vyksta per sekretariatą, tinklo nariai turi e, nusistovėjusias dvi šalis santykius. Prieš keltą dienų aš paprašiau kolegų iš tinklo pateikti man 14 ir 16 metų statistiką, padaryti tai kuo greičiau, e, atlikti tokią analizę. Bet jeigu pažvelgsite vien tik tai į Italijos minėtą atvejį, eina kalba apie daugiau kaip 4 milijonus eurų. E, taigi valstybė narė sugebėjo užšaldyti tam e, tikrus, tikras sąskaitas Hongkongė e. ir vėlgi 4 milijonai eurų. E, negaliu kalbėti apie kitas valstybės narės, bet nenorėčiau minėti kažkokių skaičių, jie gali būti netikslus, bet pastarojo meto tos dvi bylos iš viso 8 milijonai eurų, tai jau šis tas. O dėl EBPO įsitraukimo čia gal kolegos daugiau gali atsakyti. Kągi dėl EBPO, e atsiprašau, kad tiksliai negalėsiu atsakyti į šitą klausimą, čia turbūt kažkas iš EBPO geriausiai atsakytų. Na, susigražinimas, offshore'inės sąskaitos iš tokių jurisdikcijų kaip e, Bahamai. E, labai svarbu ten turėti kontaktų, išmanančių vietos teisę kurie galėtų patarti, kaip reikėtų elgtis e, ir veikti pagal to šalies e, įstatymus. Yra įmanoma e, pinigus įskaržinti, tai yra teisėta, bet labai reikia atidžiai laikytis tos šalies konkrečių specifinių taisyklių, bet taip pat reikia turėti ir tarpusavę susitarimus O, o e, jeigu turite neformalių kontaktų, tai jie gali jūs suvesti sutinkamai žmonėm, kurie patartų, kaip geriausia tą atlikti. Sí, sí. You can. Probably you have some information because. Uh... Tikriausiai turite tam tikros informacijos jau, nes e, pirmas klausimas e, susijęs su labai jautria tema Yra informacijos, kad e, investicijų portfeliai, kuriuose daugiau kaip 50 milijonų eurų, tampa vis labiau ir labiau pelningesni. E, taigi, pavyzdžiui, Šveicarija e, turi šimto ir daugiau metų bankininkystės paslapties tradiciją, tad natūralu, kad jie jie apie didžiuosius investicinius portfelius informaciją atskleidžia labai nenoriai, be didelio džiaugsmo. Taigi galima įtarti, kad pradžioj, taip sakant, išduos mažesnės žuvelės, suteiks prieigą prie mažesnių sąskaitų pirmajame etape bet stengsis apsaugoti didžiuosius investicinius portfelius, galbūt perves į kitas jurisdikcijas, nes e, savo bankų skyrių jie turi visame pasaulyje. Bet kuriu atveju tai labai didelis žingsnis, pradinis žingsnis, labai svarbu gauti prieigą pirmiausia prie tų, E, sąskaitų, na ir didelėmis tarptautinėmis e, pastangomis mes gal galia turėsime pasaulinius standartus ir galėsime spręsti tą klausimą tinkamai. Aš taip pat e, turėčiau klausimą. susijusiu su Moldova. Moldovoje dingo milijardas tiesiog per naktį. Tiek pinigų dingo iš bankų ir panašu, kad um, esama ryšio su vyriausybė šioje istorijoje. Ar yra kažkokių ženklų, kur um, pateko tos lėšos ir ar yra kažkokia dalis ES lėšų tame milijarde? Uh, Tikrai sunkiai įsivaizduotina, kad e, metams praėjus po šio įvykio vis dar neaišku, kur tos lėšos dingo, jis tiesiog išgaravo. Galbūt turite informacijos apie tai. E, taip, man tai tikrai žinomas atvejis. Nes Moldova taip pat turi ryšių punktą Europolė ir susisiekė su mumis e, prašydami mm, tapti šio, šios analitinės bylos dalimi. Ir kai kurios kitos valstybės narės e, taip pat yra susijusios su šiuo atveju. Joms šis įvykis padarė poveikį ir mes darome viską, ką galime, bet tik tiek ir galiu pasakyti. Europolo generalinis sekretorius nedalyvavo tiesiogiai tyriančią bylą ir aš taip pat neturiu ką pasakyti. Aš sėkiau įvykius Moldovoje ir tikrai ryšio su ES lėšomis nėra. Tai buvo tradicinis taupomasis bankas, jeigu taip galima pasakyti. Uh, tai tokiam kvaziteisinėmis priemonėmis e, buvo tas bankas tiesiog apvoktas. Tai yra tikrai gėdinga. Kiek žinau, kaltininkai vis dar nerasti, nors daugelis mano, kad kaltininkai yra žinomi, bet aš negaliu jų viešai vertinti, nes aš tikrai to tiksliai nežinau. Bet greičiausiai tai yra politikai, verslo atstovai, kurie tiesiog gražiai tuos e, pinigus pasiemė. Ryšiai ten labai painus. Aš manau, kad e, iš tikrųjų viena iš ES sąlygų Moldovai, kalbant apie mm, finansinę paramą, turėtų būti šios bylos ištyrimas. Kiek žinau, kol kas e, ji neištirta. Taip, iš tikrųjų, ačiū už šią informaciją. Aš tiesiog e, norėjau sužinoti, kokia yra naujausia informacija šią temą. Ar būtų kitų klausimų? Nes jeigu ne, tai tuomet e, perėsime prie antros diskusijų dalies. Norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems, tikiuosi ir toliau vyks bendradarbiavimas, e, o Europos prokuratūros lauksime kaip įmanoma greičiau.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 Muy bien. Vamos a empezar pues, el segundo panel. Kągi pradėkime antrą diskusijų dalį ir pirmiausia pasisakys ponas Telesklav. Jis yra Monival pirmininkas. Tai yra ekspertų komitetas e, dirbantis su kovos su pinigų plovimu plovimų priemonių vertinimu. Prašom, rodys jums. Pirmininkė, kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte. Labai džiaugiuosi galėdamas čia būti ir e, kalbėti šią svarę, svarbę temą. Pirmiausia, norėčiau pasinaudoti progą ir trumpai e, pristatyti mūsų organizaciją ir kuo mes užsimame. Monival yra komitetas, Europos tarybos komitetas ir mūsų pagrindinė funkcija yra stebėti mūsų valstybių narių standartų e, laikymasi, standartų susijusių su kovos su pinigų plovimu. Taigi visi mūsų nariai dalyvauja vertinimo, vertinimuose. Ir per tos vertinimus e, išsakoma, aišku, ne vien pozityvių dalykų, bet ir um, nurodomi trūkumai ir tą procesą praeina visos e, mūsų vertinamos šalis. Um, Ir mes tikimės, kad tokiu būdu stipriname mūsų narių gebėjimus kovoti su mm, nusikaltimais bendraja prasme ir taip pat susigražinti e, lėšas, kai to reikia. Mūsų nariai 43 e, šalis, e, taip pat 13 iš 28 ES valstybių narių. Kitos 15 tai yra FAT vadinamos grupės EBPO nariai. Taigi e, vertinimai vyksta ir e, vykdomi ir Monival, ir EVPO. E Pirmoje skaidrėje Matote, kaip atrodo tikrinimų procesas. Tai yra savitarpio vertinimo procesai. Kelių šalių ekspertai lankosi konkrečioje šalyje, taikoma universali metodika, kuri taikoma visame pasaulyje. Kai kas pasikeitė pastarojų metų. Pirmajame raunde Peter Jones galbūt galėtų aiškiau viską pristatyti, jis buvo mūsų pirmasis direktorius. Jau vyko keturi vertinimo raundai, bet pirmiausia, mes nagrinėjame finansinę, atsiprašau, teisinę sistemą. Nuo to viskas turi prasidėti. Taigi mes žiūrime į teisinę sistemą ir analizuojame, kiek ta teisinė sistema veiksmingai veikia. Ir mm, čia jau viskas tampa įdomiau. Jau Kalbame ne vien apie tai, e, kada yra taikomas baudžiamasis e, persiekojimas už sukčiavimą, bet kiek realiai e, iškelta bylų, kiek lėšų susigražinta ir kiek bendradarbiaujama su šiosiomis šalimis. Na, o tokių vertinimo rezultatai tikrai padeda šalims aktyviau veikti. Uh, Ir aš pasidalinsiu keliais pavyzdžiais. Neseniai paskelbėme duomenys apie Serbijos vertinimą ir šie duomenys yra Europos tarybos tinklalapyje. Na, kartais mes tikrai techninę kalbą e, viską surašome, bet stengiamės, kad viskas būtų aišku ir visada ataskaitoje yra santrauka. Žurnalistams, mokslininkams ten yra svarbiausia informacija, kur paprastai išdėstoma, e, kokiu yra trūkumų šalyje. Taigi yra visų išvadų santrauka e, apie visas šalis mūsų metinėje ataskaitoje, kuri taip pat yra skelbiama mūsų tinklalapyje. Dabar norėčiau šiek tiek išsameu aptarti kelias sritis, su kuriomis mes dirbame ir kurios susijusios ir su jūsų seminaro tema. Vienas konkretus aspektas. Tai pirmiausia, ar šalis e, supranta riziką kylančią. Ar e, tą riziką suvokia šalies finansinės institucijos ir kitos atsakingos institucijos. Pavyzdžiui, kokia yra Kiek rimta problema laikomos e, sukčiavimo bylos e, valstybėse narise vienoms? Galbūt tai nėra pati svarbiausia nusikalstamumo forma, galbūt jos įvardintų kovą su priekyba narkotikais pagrindiniu prioritetu. Bet mes e, naudojame štai tokią metodiką, bandome pirmiausia suvokti, kiek šalis įsisavinusios tą riziką Ir šalis pirmiausia turi pateikti ir informaciją ir statistinius duomenys, pateikti savo rizikos vertinimą. Toliau e, dar vienas klausimas, kurį mes užduodame, kaip yra siekiama mažinti riziką. Čia taip pat e, PVM klausimai, sukčiavimo atvejai ir taip toliau. Dar vienas aspektas e, ir tai yra baudžiamoji teisė ir jos normų įgyvendinimas, nes galiausiai mes kaip e, tyrėjai turime pateikti teismų įrodymus. Uh, Negalim tiesiog atimti iš kažko pinigus, nes tie pinigai Šveicarijoje. Tai tikrai nėra priežastis ir neįrodymas. Mes turime įrodyti, kad e, turtas, kurį mes e, atsiekėme, yra įgytas neteisėtų būdų. Ir tai yra svarbus standartas, kurį mes ne patys išgalvojame, bet tai yra žmogaus teisų standartas. Yra konkreti priežastis, kodėl mes turime pateikti įrodymus teismui prieš susigražindami turtą. Taigi mes e, analizuojame būdžiamusios teisės normas, ar jos pakankamai plačios apriepties ir ar tinkamai taikomos, e, ar yra realiai realūs teismo sprendimai tokiuose bylose ir ar lėšos e, susigražinamos. Sugra Dar vienas svarbus klausimas e, mums, e, ar mokesčių srities nusikaltimai yra e, susiję su pinigų plovimu ir sukčiavimo atvejais. Prieš dešimt metų daugelį šalių, šalių taip pat daugelį valstybių narių, pinigų sukčiavimas mokesčių srityje nebuvo siejamas su pinigų plovimu tokio tipo nusikaltimais. Dabar po truputį situacija keičiasi. Dar vienas svarbus aspektas, kiek sėkmingai šalis įgyvendina konfiskavimo režimus. Daugeliu atveju iš tikrųjų svarbiausia atgauti lėšas. Tai jeigu mes norim veikti mm, tikrai veiksmingai, tai e, mes turime praktiškai tas lėšas e, areštuoti ir galiausiai e, susigražinti. Na ir galiausiai mes turime vieni iš kitų pasimokyti. Mes matėme Airijos sistemą, kuri tikrai gera ir galima konfiskuoti uh, lėšas, tam tikrais atvejais sumažinant įrodymų naštą ar netgi perkeliant įrodymų naštą. Ir dar vienas svarbus aspektas. Netgi jeigu šalise yra tinkami įstatymai, ar atsakingos institucijos turi pakankamus gebėjimus, kad užtikrintų tų įstatymų laikymasi. Čia ir policija, ir tyriamosios institucijos ir pačios finansinės institucijos, ar jos turi pakankamą kompetenciją, žmogiškosius išteklius, ar užtikrinami reikiami mokymai ir panašiai. Ir tai yra sritis, kur tikrai reikėtų dar nemažai nuveikti. Ir galiausiai e, daugeliu didelio sukčiavimo atveju, e, didelė dalis tų atvejų yra tarp valstybiniai. Ir tai daug ką komplikuoja. Aš tikrai už atviras sienas, bet aš manau, kad mes turėtume suteikti teisės saugos institucijoms įgaliojimus veikti ir tarp valstybinių mastų. Ir mm, mes turime, aišku, turėti bendrus standartus e, šioje srityje, bet tarptautinis bendradarbiavimas šiuo požiūriu vis dar mm, yra sudėtinga užduotis. Taigi kokia yra Monival komiteto funkcija. Taigi mes išiškiname šalių trūkumus, juos paskelbėme viešai ir galiausiai imamės priemonių, kad padėtume šalims situaciją pagerinti. Mes siunčiame laiškus, organizuojame susitikimų su ministrais, o kas svarbiausia, tai turbūt uh, tai, kad mes tiesiog įvardyjame šalis, nurodome konkrečiai, kad štai ši šalis nesilaiko reikalavimų. Nes iš tikrųjų ši priemonė gali padaryti didelį poveikį sudėtingame ekonominėme kontekste. Mes labai atsargiai naudojamės šią priemonę, tai tarsi mandagumo taip pat priemonė. Ar mes ne visada tą priemonę naudojamės, bet e, šalis žino, kad ji mūsų arsenale. Ir mes jau esame ją naudoję. Na, mes taip pat dalyvaujame tarptautinėme tinkle. Bet aišku, mūsų turimų priemonių veiksmingumas gali būti uh, įrodytas tik praktiškai jas taikomas. Ir viskas, ką mes darome, yra daroma pasauliniu mastu. Tai yra daugia šalis, ilgai trunkantis darbas, bet labai svarbus ir reikalingas. Ir jūs, kaip parlamentas, jūsų indėlis taip pat yra svarbus. Ir kartais galim ieškoti bendrų sąsajų. Ir galbūt kai kurios e, klausimus galime traukti į darbo tvarkės. Aišku, mums reikalingi ir atitinkami ištekliai. Ir tai jau mūsų kreipimasis į jūs, nes parlamentas yra ne vien priežiūros institucija, bet ji e, atsakinga ir už biudžetą. Taigi, svarstant biudžetą ir paskirstant biudžeto lėšas, e, raginčiau užtikrinti, kad e, ir tokios organizacijos kaip mūsų taip pat yra finansuojamos. Uh, Na ir um, dar gal porą žodžių apie nacionalinę perspektyvą. Aš dirbu finansinės žvalgybos e, skyriuje šalyje, kurie anksčiau buvo žinoma kaip mokesčių rojus - Lichtensteinas. E, ši šalis e, viena pirmųjų patvirtino automatinio keitimosi informaciją sistemą ir mes turime patirties lėšų susigražinime, kurią norėčiau pasitikri, pasidalinti. Ponas Abačia, buvęs Nigerijos prezidentas. E, Lichtenšteino bankose buvo saugoma nemažai um, Nigerijos lėšų ar jo lėšų. Ir tos lėšas galia, buvo užšaldytos ir galiausiai sugražintos Nigerijai. Ir čia ne tik tie 227 milijonai, kaip čia parašyta antraštinėje, bet buvo žymiai daugiau, žymiai didesnė suma. Ir užtruko 13 metų sudėtingos kovos teismuose kad pasiektume tokio rezultato. Kodėl taip ilgai? Todėl, kad mes turėjome pateikti įrodymų, kad tai yra neteisėtų nusikalstamų būdų įgytos lėšos, nes buvo žmonių, kurie sakė, e, jos yra sąžiningai uždirbtos lėšos. Ir e, nei panas Abačia, nei e, jo sąjungininkai niekada nebuvo teisti dėl jokių nusikaltimų. Uh, Ir šiuo atveju įrodinėjo, kad nieko nusikalstamo įgyjančias lėšas nebuvo padaryta. Bet galiausiai per labai sudėtingą procesą mums pavyko tas lėšas susigražinti. Bet ką aš bandau pasakyti, to, kad mes turime būti labai kantrus e, tokiuose procesuose, nes rezultatai tikrai negreitai pasiekiami. Mm, tie žmonės e, turi tikrai neblogus teisininkus e, ir mes, kaip Likšteinas, šiuo atveju buvom apkaltinti, kad pažeidžiame žmogaus teisės netgi. Bet manau, kad lėšų susigražinimo sistema vis dar veikia nepakankamai veiksmingai ir jeigu ES taip neigiamai paveikta, tai įsivaizduokite, kaip sudėtinga kitoms šalims susigražinti lėšas. Aišku, yra Europos tarybos konvencijos ir FATF dokumentai, konvencijos ir aš raginčiau visus prisijungti prie atitinkamų Europos tarybos konvencijų. Yra taip pat jungtinių tautų kovo su korupcija konvencija, yra daug politinės valios deklaracijų, bet praktiškai ne visos tos priemonės veikia. Aš tikrai turėčiau dar daug ką pasakyti, bet nenoriu kalbėti per ilgai. Dar viena galbūt pastaba. E, kodėl aš manau, kad e, ne viskas dar mums sekasi taip, kaip norėtųsi, tai kad e, mes ne iki galo žinome, kokia yra situacija. Mes ne visada žinome, kur yra lėšos, kas dalyvauja procese, kokie bankai įsitraukia, kokios šalis įsitraukusios, kaip uh, E, pinigai pateko į tą konkrečią vietą ir dažnai e, galbūt per greitai pasitelkiama policija ar teisės saugos institucijos. Mano pasiūlymas būtų pirmiausia galbūt akcentuoti žvalgybos darbą, būtent žvalgybos veiksmai turėtų e, sekti, eiti prieš teisės saugos priemonės. Ir tai mes čia turime reikiamų priemonių. Mes jau girdėjome, kad yra Karin tinklas ir policijos ir teisminio bendradarbiavimo lygmenių, tai tikrai geras tinklas. E, ir taip pat mes turėtume įtraukti finansinės žvalgybos skyrius. Neseniai mes e, vykdėme operaciją, kurioje dalyvavo 17 skirtingų jurisdikcijų. Tai įsivaizduojate, kad mums kad tai buvo tikrai plataus masto operacija. Ir e, iš tikrųjų m, nusikaltėliai veikia ne vien mums gerai tarsi žinomose šalyse, bet ir tose šalyse, e, E, kurios nelabai galbūt dažnai įvardyjamos e, tokiame kontekste. Ir dabar nusikaltėliai keičia savo veiklos modelius ir naudoja tas šalis, kurios e, nėra mūsų radare, taip sakykime. Na, mūsų žvalgybos skyriai veikia 151 šalyje, taigi beveik ne, ne visame pasaulyje, bet daugelį pasaulio šalių. Taigi, aš manau, kad tikrai mes turime naudotis e, visomis galimybėmis, e, gaunant informaciją, taip pat e, turėti bendrą supratimą apie mūsų bendro darbo svarbą ir turime galvoti apie um, mūsų veiklos ryšį su kitomis sritimis. Turime galvoti ir kalbėti apie tai, kad um, tas sugražintas lėšas būtų paskirtos ligonių ir mokyklų statybai ir taip toliau. Ačiū. Ačiū už tokį įspūdingą už tokią įspūdingą apžvalgą, už tai, kad pristatėte problemas Ir ypač svarbiausius, aptarti svarbiausius klausimus ir kur mes galėtume būti naudingi. Žodis poniai Nikola Katalin Davidesku. E, Rumunijos nacionalinio banko prevencijo e, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos skyriaus E, atstovas, ponas Davidesku. Mes ir ponai norėčiau padėkoti už e, man sutiktą garbę pasisakyti jūsų renginyje ir pristatyti e, savo institucijos, kurie, kurią atstovauju Rumunijos nacionalinio banko požiūrį. Norėčiau suteikti visų pirma šiek tiek informacijos apie mūsų banką. E, Nacionalinis Rumunijos bankas yra protingo rizikos ribojimo priežiūros institucija, kuri prižiūri kreditavimo institucijas, nebankinės finansavimo institucijas, elektroninių pinigų institucijas bei mokėjimų institucijas. Visi šie subjektai drauge e, atstovauja beveik 70 procentų finansinėme sektorėje esančio turto. E, Nacionalinis Rumunijos bankas taip pat e, tikrina kaip jo, kaip, kaip jo prižiūrimi subjektai laikosi tarptautinių Europos ir Europos AML ir CFT standartų. Šis bankas įneša svarbų indėlį užtikrinant finansinio sektoriaus vientisumą, stabilumą ir uh, E, rūpinasi jo reputacija. Bankas plėtoja glaudų bendradarbiavimą su atsakingomis Rumunijos institucijomis, e, kovojančiamis su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Ir be jau, vyks, be jau vykdomos veiklos, kad perkeltume AML ir CFT standartus į e, mūsų te, teisės sistemą, mes e, taip pat, mūsų bankas taip pat dirba su finansinės e, žvalgybos padaliniu. Nagrinėdamas galimas grėsmės ir silpnas vietas, kurios yra e, aptinkamos atliekant e, prie, mums vykdant priežiūrinę funkciją. Toliau norėčiau pristatyti e, mūsų požiūrį. Mūsų priežiūros veikla yra vykdoma rizikos veiksnių pagrindų ir taip mes galime tinkamiau paskirstyti išteklius, daugiausia dėmesio skiriame toms sritims, kuriuose kyla didesnė rizika, e, kuri e, gali būti pavojinga visai finansiniai sistemai. Taip pat mes e, padedame priežiūros departamentui išsirinkti tinkamiausius metodus, sprendžiant, e, kaip elgtis su, tomis, su tais subjektais, kuriems kyla ry, didžiausia rizika, bei padedame išsirinkti tinkamiausias priemonės, kaip tą riziką valdyti ir mažinti. Tinkamas ML ir FT rizikos įvertinimas yra įmanomas tik tai uh, turint reikalingas žinias e, apie tai, kaip veikia ir kaip yra suorganizuota finansinė institucija ir kokie mechanizmai e, joje veikia. Ypač didelį dėmesį e, skiriame grėsmiai susijusiai su, su, su naujų produktų bankininkysės ir finansų sektoriuje atsiradimu ypač, pavyzdžiui, dėgiant e, skaitmeninės technologijas ir naujoviškas technologijas. Bankas e, siekia, kad, viso, kad visi subjektai e, kuriuos jis prižiūri, e, įdėktų reikalingas procedūras ir laikytųsi galiojančių reglamentų e, dėl savo klientų rizikos profilio kūrimo. Taip pat e, mes įgyvendiname veiksmingos vidaus kontrolės mechanizmus, siekdami užkardyti pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą. Taip pat turime galimybę sekti e, tuos finansus rautus, e, kurie gali būti skirti neteisėtiems tikslams. Bankas kaip priežiūros institucija daug dėmesio skiria e, rizikos, oper, operatyvinės rizikos įvertinimui visos, visose kreditavimo institucijos verslo sritise sukčiavimo rizika yra svarbi operacinės rizikos dalis. Ir mes ypač domėmės, kokius mechanizmus ir politiką vykdo kreditavimo institucijos. Mm, siekiame, kad mūsų prižiūrimų institucijų mm, poli, politika e, būtų tinkama, kad nebūtų jokių sąsajų su asmenimis ar asmenų grupėmis, kurie užsima e, finansiniais sukčiavimais ar kita nusikalstama veikla. Bankose privalo mm, egzistuoti veiksmingos sistemos, kurios padeda aptikti įtartinus sandorius, bei bankai turi privalo gebėti analizuoti sąsajas tarp įtartinų sandorių ir galimos nusikalstamos veiklos tam, kad būtų galima užkardyti, e, pasipriešinti pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui. Įtartino, įtartinis e, pranešimai apie įtartinus sandorius yra uh, tos kovo, kovos su pinigų plovimu sistemos pamatas. Tai taip pat padeda identifikuoti ir galima, galimus terorizmo finansavimo atvejus. remiantis 2015 metų Rumunijos e, finansinio sektoriaus ataskaita, e, įtartinų e, sandorių skaičius 2015-aisiais išaugo 30 procentų lyginant su 2014-aisiais. Apie 84 procentus tokių atvejų pranešė bankai. Manau, kad Tai reiškia, kad bankai suvokia, kaip, kaip svarbu kovoti su pinigų plovimu. Ir tai reiškia, kad galime dėkti efektyvesnės e, e, kovos priemonės ir labiau įtraukti e, bankus į bendrą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu nacionalinę sistemą. Norėčiau pakomentuoti neseniai iškilusi Panamos skandalą ir pabrėžti, kad kredito, kreditavimo institucijos turi imtis veiksmingesnių priemonių, kovodamos su finansiniais tinklais, kurie siekia išplauti pinigus. Ir nacionalinis Rumunijos bankas ėmėsi dviejopų priemonių Mes iš karto įvertinome bankams kylančią riziką, kuri susijusi su verslo e, ryšiais. Mm, turime, turiuomenį klientus e, offshore'nėse teritorijose, veikiančiais ten arba turinčiais ten sąskaitų. Taip pat vykdome priežiūrinę veiklą ir, ir, e, ir prižiūrimoms institucijoms teikiame informaciją apie sektoriaus silpnasias vietas, taip pat apie įtartinus verslo ryšius. Vyksta informacijos mainai su kitomis e, atsakingomis institucijomis pavyzdžiui, finan, e, finansinės žvalgybos padaliniu ir rum, Rumunijos žvalgybos e, agentūra. Norėčiau pakalbėti apie tai, kurie, kuriuos aspektus mes, e, kuriems aspektams mes ypač daug dėmesio kreipiame kasdienėje veikloje, atlikdami vertinimą. Pinigų plovimas, e, E, terorizmo finansavimas ir e, organizuot, organizuotas nusikalstamumas, tai e, užduotis, kurių turime imtis Europos mastu. Kaip žinote, vasario mėnesį šių metų komisija pristatė veiksmų planą dėl kovos su terorizmo finansavimu stiprinimo. Ten akcentuojami du svarbiausi veiklos laukai. Visų pirma, E, teroristų susiekimas per finansavimo srautus bei e, įplaukų pajamų šaltinių neutralizavimas taip e, pasikesinant į finansinės jų galimybės. Buvo numatyti tikslai visoms valstybėms narėms bei iškeltas bendras tikslas Europos Sąjungai. Taip pat e, nuspręsta kurti veiksmingą tinklą, kurio tikslas užtikrinti kreditavimo institucijų ir finansinių institucijų tinkamą darbą ir padidinti, ir taip didinti bendrą pasitikėjimą finansų sistema. Neseni įvykiai atskleidė, kok, ar veiksmingos yra priemonės, kurių imtasi nacionaliniu ir Europos mastu. Paaiškėjo, kad jos nebus veiksmingos be tarptautinio bendradarbiavimo ir informacijos mainų tarp suinteresuotų šalių ir institucijų. Uh, Nauji produktai, naujos, pris, nauji e, pristatymo kanalai bei e, naujos technologijos kelia naują papildomą riziką ir tai apsunkina e, institucijų darbą, kurios e, veikia kovos su pinigų plovimu ir finansavimo terorizmu srityje. Norėčiau, baigdamas, pakomentuoti strategija, Europos Sąjungos strategija dėl kovos su e, pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Manau, kad ji tikrai gera. Ačiū. Muchas gracias, señor Davidescu, por... Ačiū ponui Davidescu už informaciją pateikta Rumunijos nacionalinio banko vardu. O dabar suteiksiu žodžiu, žodį poniai Roksana Popesku. Ji yra organizacijos, kuri vadinasi Keys Fin, valdančioji direktorė. Žodis Jums, prašom. Thank you. Um, good afternoon. Dėkoju, laba diena. Na, taip sakant, paskutinė, bet gal nemenkiau svarbi. Prelegentė esu. E, visų pirma, e, noriu pasakyti, kad džiaugiuosi čia galėdama būti e, ir suprantu, koks svarbus yra ES e, klausimas susijęs su pinigų e, plovimu ir finansiniais nusikaltimais. E, aš bandžiau savo pasisakymę rasti sąsajas tarp to, kas atsiskleidė paviešinus uh, Panamos dokumentus su e, tuo, kas vyksta Rumunijoje. Ir mes patirinėjome mm, Rumunijos įmonės, kurios turi sąsajų su offshore. E, mes visų pirma pabandėme e, panalizuoti įmonės, kurios veikia Rumunijoje, bet turi akcininkų, kurie įsikūrė vienoje ar kitoje šalyje, kurią galima pavadinti offshorinė arba mokesčių rojaus valstybę. E, atradome, kad maždaug 5500 tokių įmonių veikia Rumunijoje. Tai sudaro tik tai 1 procentą visų veikiančių Rumunijoje įmonių. Bet jūs pamatysite iš mano pristatymo, kad tas vienas procentas labai svarbus vietos verslui ta, tam tikrais atvejais tai yra ženklus skaičius ir poveikis visai, visam šalies ūkiai gali būti pakankamai didelis. E, pirmajame grafike e, matote, kaip pasiskirsto tokių įmonių apyvarta pagal e, pramonės šakas. Pirmiausia, pirmoje vietoje matome gamybos pramonę, antroje vietoje didmeninė prekybą. Didmeninė ir mažmeninė prekyba. E, jūs taip pat matote, kad e, tos sąsajos e, daugiausiai yra su ES valstybėmis, apie 80 procentų <clears throat> tokių sąsajų su ES valstybėmis ir 17 procentų turi sąsajų su ne ES šalimis. Anksčiau kalbėjome apie tokių įmonių veiklos dinamiką, mes įvardijome maždaug apie 5000 tokių įmonių, kaip minėjau. Bet per mūsų e, analizuotą laikotarpį nuo 2010 iki 2014 metų mes matome nuolatinį tokių įmonių skaičiaus augimą. 14 metais jis pasiekė pačią viršūnę, o paskui 15 metais ėmė lėtėti. Taip pat e, galite matyti, e, kad kai kalbame apie tokių įmonių skaičių, tai ne ES įmonės e, išlieka maždaug tokiam pačiam lygiai visam laikotarpį nuo 10 iki 15 metų. Šioje skaidrėje matote, kuo užsiima dauguma iš tokių įmonių. Jūs matote, kad nekilnojamojo turto įmonės čia užima vieną iš svarbiausių vietų joms teko 1,4, jeigu aš teisingai suprantu, e, jų, jų indėlis į bendrą apyvartą buvo 1,4 procento, o tuo tarpu, kai gamybos pramonė, kuri šioje skaidrėje yra ketvirtoje, apyvartos prasme yra pati svarbiausia šaka. Mes taip pat norėjome e, palyginti situaciją su 2010 metų situacija, stengdamiesi iš e, pamatyti, e, kurios pramonės šakas labiausiai yra susijęs su įmonėmis iš offshore'inių šalių. E, pamatysite, kad pirmiausia, tai tos pramonės šakos, kurias e, sparčiausiai auga. O paskui eina netaip sparčiai besvystančios pramonės šakos. Šia prasme 47 procentai apyvartos e, rodo, kad žemės ūkis ir miškininkystėje yra sparčiausiai auganti šaka. Na, ši skaidrė yra pati svarbiausia iš tų, kurias norėjau parodyti. Ji kaip tik atskleidžia tai, ką noriu pasakyti. E, kitaip sakant, tas 1 procentas e, Rumunijos įmonių yra labai svarbios, nes praktiškai joms tenka beveik ketvirtis viso Rumunijos verslo. Kitaip sakant, beveik 20 procento. Čia mes matome grinojo pelno dinamiką. Rumunijoje veikiančių įmonių. Jūs matote, kad nuo 2010 iki 2015 ta dinamika yra labai aktyvi. E, bandėme tai paaiškinti e, ir mūsų analizė parodė, kad didžiosios įmonės sugebėjo e, savo buhalterinėje apskaitoje surasti fiskalinių priemonių, kuriomis e, pasididino savo pelną. kad e, jeigu iškiltų reikalas parduoti dalį savo akcijų, galėtų tai padaryti pelningiau. E, šeštoji skaidrė. Kalbame apie įmonės su didelė apyvarta. Bet jeigu pažiūrėsime į veiklos pelno maržą, tai 15 metais e, ta marža kiek mažesnė už 4 procentus. Taigi, e, galima sakyti, jų pelnas nėra jau toks geras, kaip kad jos vaizduoja. Toliau analizuodami šią įmonių grupę, Mes e, pažvelgėme į įmonės pagal jų darbuotojų skaičių nuo 2010 iki 2015 metų. E, darbuotojų skaičius išaugo iki 341 tūkstančio darbuotojų. Dauguma iš jų yra e, darbuotojai tose įmonėse, kurios susiję su ES įmonėmis. Toliau. E, čia pavaizduota kokia skola susidaro akcininkams, e, jeigu žiūrėsime į akcininkams priklausančias lėšas. Ir e, čia, kaip matysite, vidutinė, vidutinis procentas yra 10 procentų. E, tos įmonės yra svarbios e, Rumunijos ekonomikai, e, joms tenka apie 20 procentų apyvartos. Na, o kalbant apie pelną, kalbame apie daugia nacionalinės įmonės, kurios savo verslą turi Rumunijoje. Žinome, kad apmokestinamas įmonių pelnas, jeigu nėra pelno, tai nėra ir sumokėtų mokesčių ir Tai reiškia, kad e, ekonomika nėra tokia aktyvi. Taigi tai sukelia finansinių problemų ir e, ne tik, ne tik vietos šalyje, bet ir visai Europos Sąjungai. E, šią informaciją reikėtų sieti su uh, įmonių veikla visame pasaulyje. Mums reikia tokios metodologijos, kuri galėtų taip pat matyti ir kontroliuoti e, tam e, tikrus mokestinius dalykus. Antraip e, sunku bus suvokti, kad e, didžiausias verslas, e, didžiausia apyvarta e, priklauso didžiosiams įmonėms tiek Rumunijoje, tiek ir ES apskritai. Aš tikiuosi, kad mano pasakymas jums aiškus, jeigu turėtumėte klausimų, esu atvira ir jums pabandysiu atsakyti. Nos, nos genera también muchas preguntas, pero supongo que preguntas más amplias que, que su información que ha sido. Dėkui už jūsų pasisakymus. Jie buvo labai įdomus ir labai specifiniai, konkretus. Kviečiu dabar užduoti klausimus. Kas norėtų paklausti mūsų prelegentų? Bueno, hay un silencio así, no diría ominoso, pero en fin, silencio inquietante. Spengianti tyla, tada aš pati turiu klausimą, įsivaizduoju, kad mano kolega ponas Ivan taip pat turės klausimų atstovams iš Rumunijos. Aš norėčiau paklausti pono Telesklav. Remiantis jūsų patirtimi, Taigi porą klausimų. E, ponui Telesklav. Pirmiausia, jūs minėjote, kad e, remiantis jūsų patirtimi, dirbant Monival tinkle, bet taip pat ir e, remiantis patirtimi iš jūsų pačio šalies, svarbiausias iššūkis yra apčiuopti problemos pradžią. Ir e, jūs e, e, siūlėte, kad čia visų pirma reikia remtis žvalgybos lygių. Mes čia parlamente, kitose institucijose formuojame baudžiamosios teisės taisyklės Žinoma, visada stengiamės e, siekti sutarimo, konsensuso, judame tą kryptimį. Todėl būtų įdomu išgirsti iš jūsų, ar turėtumėte kažkokių patarimų dėl e, metodikos ar formato. kad mes uh, E, veiksmingiau galėtume dirbti pasiremdami žvalgybinę informaciją, kovodami su organizuotų nusikalstamumu, pinigų plofimu ir taip toliau. E, kaip geriausia būtų mums paskirstyti tuos ribotus išteklius, kuriuos turime, turime. Jūs minėjote e, Nigerijos bylą, ji labai ilgai tęsiasi. Aišku, Europoje e, vyrauja įstatymo viršenybė ir e, jeigu reikia laiko, reikia tą laiką ir panaudoti. E, ką galėtumėtumėm patarti mums, formuojant baudžiamosios teisės taisyklės? Na, žinoma, galbūt galvojant apie platesnį ratą, apie Europos tarybos apriepti. Dėkuoju. Puikus klausimas, nesu tikras, kad galiu patenkinamai jį atsakyti, bet e, galbūt e, vienas aspektas būtų pabandyti sudėti visas problemas ant stalo ir tada prioritizuojant atrasti kažkokią strategiją, nes visko vienu metu neišspręsime. Kitas dalykas, aš sustelčiau ties e, įgyvenimu to, ką jau dabar turime. Tai yra pravarčiau, negu kiekvienais metais ar kas e, dviejus metus viską keisti. Aš nekalbu apie platesnės iniciatyvas, tokias kaip e, Europos prokuratūra. Tai, tai e, gera iniciatyva, nes jeigu sukūrėma kažkokią sąrangą, užtrunka, kol ji pradeda veikti ir yra įgyvendinama. Aš matau taip pat daugiau optimizmo įgyvendinant viešo ir privataus sektoriaus partnerystę. E, vis labiau paaiškėja, kad jie, e, tos partnerystės gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį, kovojant su finansiniais nusikaltimais. E, ir vis labiau suprantama, kiek prarandama, jeigu tokio bendradarbiavimo nėra. Jeigu pažvelgsime į terorizmo finansavimą, tai paaiškėja, kad būtent privatus sektorius mus dažnai skatina padaryti daugiau, nes mūsų situacija ta pati. Bankai, pavyzdžiui, ne tik tai prisideda prie sukčiavimo, bet ir tam pasukčiavimo aukomis. Tad aš skatinčiau geresnį bendradarbiavimą partnerystę tarp privataus ir viešojo sektoriaus. E, skatino renkti taisyklės, kurios būtų nebiurokratiškos, nepareikalautų didelių išteklių iš privačių e, įmonių, e, įtraukti privatų sektorių, generuojant naujas idėjas. Bendroji sąranga iš tikrųjų dabar pasistumėjo tą linkmę, kad privatus sektorius yra daug plačiau įtraukiamas. Ačiū. Manau, kad tai tikrai mm, labai e, naudingi pastebėjimai, ypač e, mintis, kad viskas pasikeitė privačiame sektoriuje. Prašau žodis Jums. Norėčiau užduoti vieną klausimą e, Rumunijos, kalbėtams iš Rumunijos ir taip pat ponui Telesklav. Ar mm, būtų prasminga kurti vieną Europos finansinės žvalgybinės, vieną finansinės žvalg, žvalgybos tarnybą, ar galbūt pasitelkti e, tarnybas kai kuriuose Europos šalise, kurioms ne visada kur, kurioms netaip sėkmingai sekasi apdoroti duomenis gaunamus iš bankų ir draudimo bendrovių. Kaip Jūs manote geriau organizuoti tą veiklą, kad uh, pasiektume geresnių rezultatų ir kad, kad uh, būt, pasiektume didesnio našumo? Čia aš turiu omeny ne tik Rumuniją. Taip pat šis klausimas skirtas kalbėtėms iš Rumunijos. Žinome, kad daugiausia darbo vietų sukuria mažos ir vidutinės įmonės. Veikiant finansuojamos vietinio kapitalo, o didžiosios tarptautinės bendrovės naudojasi offshore'inėmis jurisdikcijomis tam, kad išvengtų mokesčių, kad išvengtų mokesčių tokiose šalyse, pavyzdžiui, kaip Rumunija, kaip jūs ir kalbėjote savo pristatymę. Tokios įmonės vidutiniškai moka 5 procentų, 5 procentų dydžio mokestį šalyse, tokiose šalyse kaip Rumunija. Kai tuo tarpu mažos ir vidutinės įmonės e, finansuojamas iš vietinio kapitalo moka apie 30 procentų mokesčių tai tikrai stipriai iškraipo nacionalinę rinką, o šių dviejų uh, tipų įmonių konkurencija yra beveik neįmanoma. Norime paskatinti įmonės, mažas litinės įmonės, norime, kad būtų kuriama daugiau darbo vietų ir tai reiškia, kad turime apsaugoti mažas ir vidutinės įmonės, apsaugoti jų kapitalą kažkokiu būdu priversdami didžiasias bendrovės mokėti tokius pat mokesčius, kaip, kaip, kurios, kokius moka kitos įmonės. Ar turite apžvalgų šią temą informacijos apie tai, kaip e, čia situacija rutuliuojasi pastarosius penkis metus? Su savimi šios informacijos dėja neturiu bet galėčiau ją jums atsiųsti ir aptarti ją kitą progą. Svarbu tai, kad, kaip sakiau, vietos įmonės yra nustumiamos į šoną. Dėl finansavimo stygiaus ir čia, pavyzdžiui, norėčiau pasakyti, kad bankai nori savo paskolas duoti idealioms kabutėse įmonėms, kokių nebūna. Uh, daug, yra nemažai įmonių, kurių apskaita neatspindi, neatspindi tikrosios situacijos. Ta, tie duomenys pateikiami tik tam, kad įmonė galėtų gauti paskolą. Tačiau įmonės yra privestos taip elgtis, kad jos išliktų rinkoje. Labai svarbu tai suvokti, svarbu, kad tai suvoktų ir Rumunijoje dirbančios įmonės. Mhm. Dauguma jų, žinoma, gazdina nustatytų mokesčių dydis. Žinoma, viskas ir priklauso ir nuo įmonės, nuo įmonės pobūdžio, bet 90 procentų Rumunijos įmonių užsima um, maž, mažmeninę prekybą. Tai įmonės užsimančios verslu, prekyba. Mums reikia ir įmonių, kurios dirbtų gamybos srityje. Reikia skirti ES fondų lėšas tokių projektų ir tokio verslo plėtojimui. Ir, ir reikia lėšų tokių įmonių augimui. Būtent todėl tarptautinės bendrovės e, vyksta į Rumuniją, jos yra finansuojamos iš užsienio kapitalo ir jos moka mažus mokesčius. Tokia yra mūsų situacija. Atsakysiu jūsų pirmąjį klausimą. Iš tikrųjų, akivaizdu, kad reikia tvirtesnio bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Manau, kad reiktų steigti finansinės žvalgybos e, biurą Europoje. Reikia veiksmingesnių priemonių ir kovojant su pinigų plovimu. Dėl jūsų antro e, klausimo. Turiu pasakyti, kad mes nesame atsakingi už lėšų susigražinimą. Mes rūpinamės tuo, kad bankuose būtų veiksmingi mechanizmai, kurie jiems padėtų nesunkiai nu, nustatyti e, įtartinus sandorius. Ačiū, noriu padėkoti Jums už klausimus galbūt galėčiau paklausyti štai kaip, na, atsakydamas tą klausimą, ką, ką būtų galima nuveikti, e, kuriant Europos finansinės žvalgybos tarnybą. Egzistuoja tinklas, kuriame e, e, veiksmingai keičiamas informacija, egzistuoja technologija, kuri palengvina šią užduotį ir čia tikrai nemažai padirbėta. Europos Sąjung, nujoji nu, ES direktyva labai pasitarnauja šiam tikslui, nes sumažintos egzistavusios kliūtis. Ar reikia Euro, Europinio finansinės žvalgybos biuro? Na, aš skeptiškai vertinčiau tokią perspektyvą. Uh, mūsų tarnyba gauna, gauna informaciją apie įtartinus sandorius ir dažnai mums e, tenka veikti labai sparčiai. Pavyzdžiui, e, nuspręsti, kad reikia išaldyti banko sąskaitą staigiai, nes kitaip pinigai labai greitai e, bus išsiu, persiusti kažkur kitur. Nežinau, ar centralizuota institucija gebėtų to, tokias užduotis vykdyti visose Europos kampeliuose ir daryti tai labai našiai. Jei reikėtų ir teisinių galių tokias užduotes atlikti, tai yra operatyvinis darbas. Ir manau, kad vietos policija geriausiai susidorotų su tokia užduotimi ir, ir kuo toliau būtų tarnyba nuo, nuo tos vietos, kur, kur tai reikia padaryti, tuo sudėtingiau tai būtų. Kiti klausimai - biudžetas, išteklių skirimas, na, šiaip juose, šioje srityje nemažai yra nuveikta. Taip pat norėčiau paminėti pasaulinius kovos su e, pinigų plovimo standartus, pagal kuriuos kiekviena šalis turi įkurti savo finansinės žvalgybos tarnybą. Manau, kad didelė agentūra galbūt negalėtų visų užduočių imtis. Sí, pues Si no hay más preguntas o comentarios. Ar bus kitų klausimų? Arba komentarų, jei ne, tuomet perdodu žodį ponui Ivanui užbaigti mūsų renginį, pasidalinant išvadomis. Ačiū, norėčiau padėkoti vertėjams ir savo baigiamai žodį pasakysiu rumunų kalba. Dėkoju visiems vertėjams šiandien padėjusiems mums. kalbame apie lėšas, kurios yra už ES ribų. Svarbiausia žinoti, kam priklauso sąskaitos ir turėti informaciją apie finansų kilmę, nes kovojant su pinigų plovimu, su terorizmo finansavimu, mokesčių vengimu arba mm, mokesčių optimizavimu, juk e, ne, nežinau, kokiu, ko, kokiu, kokiais argumentais remiantis būtų galima uh, slėpti savo tapatybę. E, daug veiksmų turi būti daroma valstybių mastu, nes bankinės paslaptis galioja tam tikroje nacionalinėje teritorijoje esame pasirašę, esame pasirašę sutartį, sutartis, kurios palengvina automatiškus informacijos mainus. O kalbant apie offshore'nės jurisdikcijas, mokestinius rojus, reikėtų laikytis tarptautinių normų, nes pagal tarptautinius susitarimus E, numatoma prieiga informacijos, bet žinoma, mes nesame naivus. Žinome, kad rytoj e, tas tiesiog per naktį viskas nepasikeis ir e, stambus Šveicarijos bankai ar, ar kitos jurisdikcijos mums suteiks informaciją vien dėl to, kad mes jos prašysime. Bet jeigu darysime spaudimą tarptautiniu mastu, taip pat ir spaudimą verslui, kurį ypač, ypač reiktų spaudimą daryti toms šalims, kur, kuriuose ir yra tos teritorijos. Ir, ir e, finansinės apgavystės, pinigų plovimas, e, mokesčių vengimas yra tarptautinės e, aktualijos. Todėl mums reikia didesnių pastangų, kad pasiektume sėkmės. Negalime su pinigų plovimu, pavyzdžiui, tikėtis kovoti nacionaliniu lygmeniu ar Europos mastu, nes to, tokio masto pa, pastangų nepakanka. Buvo e, pateikta nemažai pasiūlymų per šiandienos diskusijas. Aš komentuodamas e, šias diskusijas. Norėčiau pasakyti, kad aš kalbėjausi su ponu Telesklav prieš šį renginį ir žinojau, ka, e, ką jis atsakys. Bet, pavyzdžiui, Italijoje yra Guarda di Finanza, tai yra tokio tipo e, finansinės žvalgybos e, europinė institucija. Ir ta tarnyba labai sėkmingai veikia, dirba. Ir manau, kad pro, verslo paslapčių sektoriuje galima siekti pažangos Europoje, kad, kad turėtume daugiau informacijos, kurios mums reikia. Užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad kad e, mūsų aptartų e, reiškinių poveikis Europos finansiniams interesams yra labai didelis. E, Europoje vis auga pesimizmas pastaraisiais metais. Sunkiai, padėtis yra sunki įvairiausiose Europonose. Ir Europos Sąjunga ne, negali pasiekti kai kurių svarbių išsikeltų tikslų tiesiog dėl to, kad trūksta finansų. Apie tai kalbėjau savo e, įžanginėje pasisakymė. Ko, norėčiau pakalbėti apie sku, kovą su skurdu. Kaip kovoti su skurdu, jeigu vienas procentas turtingiausių Europos gyventojų disponuoja didžiulį, didžiuliu turtu, nemoka uh, mokesčių, o skurdžiausiai gyvenantis žmonės ypač kuklių pajamų asmenys moka sąžiningai mokesčius ir taip pat paremia ir tuos turtinguosius. Aš manau, kad turime siekti papildyti ES biudžetą iš tų negaunamų lėšų. Ir, bet vilčių, kad, kad tuos pinigus gausime, atgausime yra tikrai nedaug. Taip pat norime paremti mažas ir vidutinės įmonės, kaip buvo kalbėta, nes jos yra Europos. E, variklis. Vietos kapitalas nesusilau, nesulaukia reikalingos paramos. Įmonės smaugia mokesčių našta. O didžiosios e, tarptautinės bendrovės nemoka jokių mokesčių. Jos, kai kurios iš jų moka, pavyzdžiui, 0,05 5 procentų dydžio mokestį, kai tuo tarpu e, mažos ir vidutinės įmonės moka visus numatytus mokesčius, taip pat ir PVM. Biudžeto kontrolės komitete numatytos diskusijos šiomis temomis. Taip pat bus rengsime e, pranešimą savo iniciatyvą šiuo klausimu ir aš nebejoju, kad ateitie galime laukti įdomių diskusijų. Noriu padėkoti mūsų uh, prelegentams bei padėkoti visiems dalyviams, kurie čia liko iki pabaigos. Noriu mm, padėkoti tiems, kurie yra čia. Ir aš tikiuosi, kad e, vienaip ar kitaip mes gausime e, mums reikalingos informacijos ir kad mums pavyks dirbti geriau ateityje. Me queda terminar eh, expresando que estamos Eh, digamos, retenemos un poco. Kągi, man belieka tik tarti baigiamai žodį. Tikimės, kad rytoj teisingumo taryboje bus priimti teisingi sprendimai ir kad bus pritarta pasiūlymui dėl Europolo, nes tai yra viena pagrindinių priemonių ir dabar ir ateityje susigražinant lėšas. Mes taip pat suprantame bendradarbiavimo svarbą ir matome, kad ir Europos taryba ir kiti yra pasirengę bendradarbiauti, keistis patirtimi ir dalytis žiniomis. Buvo tikrai įdomu sužinoti apie situaciją Rumunijoje. Ir matome, kad Rumunijos atsakingos institucijos ir įvairios organizacijos dirba šioje srityje. Ir tas darbas tikrai labai vertingas. Norėčiau padėkoti visiems prelegentams, visiems e, dalyvavusiems šiame seminarės. Buvo tikrai įdomus. E, visada įdomu sužinoti naujų dalykų apie šią sritį ir pagalvoti apie tai, kaip Europos parlamentas gali prisidėti gerinant biudžeto situaciją. E, tikrai labai svarbu dabar, be kita ko, gerinti ir ES įvaizdį šios sudėtingumus. Taigi dar kartą ačiū visiems už dalyvavimą.